Good morning, colleague. Labas rytas, kolegos. Mes tęsame darbą ir pirmasis klausimas mūsų darbo tvarkyje yra ponios Kabizon Rūs parengtas pranešimas.